Dear colleagues, Gerbiami kolegos, manau, kad galim pradėti. Man žinau, Immediately... Kolegos, tai iškart periname prie antro darbo tvarkės punkto, tai yra pačios darbo tvarkės tvirtinimas. Ir aš gavau vieną prašymą pakeisti šiek tiek darbo tvarkę. EPP frakcija paprašė, kad būtų atidėtas balsavimas dėl Right to Water tolesnių veiksmų Europos piliečių iniciatyva Teisė į vandenį. Ar niekas tam neprieštarauja? Matau, ponė Boilan nori pasisakyti. Dėkui, pirmininkė. Mane labai nuvilia tas pasiūlymas atidėti šį pranešimą, nes visi, kas dirbo su šiuo pranešimu, jaučiasi labai nusivylę, tai yra Europos piliečių iniciatyva, tai yra demokratinė priemonė, kurią piliečiai pasinaudojo ir mes labai apgailestaujame, suprantame frakcijos norą, bet mes prieštaraujame tam, kad būtų nukeltas balsavimas dėl šios Europos piliečių iniciatyvos ir prašome, kad būtų balsuojama. Pitė Lyze. Dėkui, pirmininkė. Aš suprantu pranešėjos norą kuo greičiau balsuoti, bet norėčiau, kad suprastumėte ir mūsų poziciją. Čia kalbame apie Europos piliečių iniciatyvą. Tai yra pirmą kartą e, toks darbas mūsų komitete ir turime ieškoti kompromisų, kad plenarinėje sesijoje E, pavyktų sėkmingai užbaigti darbą, o plenariniai sesijoje teikti pakeitimus pranešimui savo iniciatyva yra sudėtinga, nes politinės frakcijos pakeitimų kaip po tokių negali pateikti per plenarinę sesiją. Pranešėjas tą gali padaryti, tik jei yra kažkokios naujos medžiagos. Taigi, pranešimas bus uh, E, pranešimas e, praėjusi rugsėjį buvo pradėtas renkti. Buvo du šešėlinių pranešėjų susitikimai, bet frakcijų komunikacijos kaip ir nebuvo. Frakcijos tarp savęs nedaug komunikavo šio klausimu ir mūsų šešėlinė pranešėja serga, mes norėtume nukelti balsavimą tik trim savaitėm. EPP pritarė šiam e, pranešimui. Mūsų netenkina dabartinis kompromisas, mūsų šešėlinė pranešėja serga ir dėl to norėtume nukelti balsavimą šiuo klausimu trim savaitėm, nes būtų blogas ženklas, jei komitete E, už šį pranešimą būtų balsuota tik dviejų balsų persvara ir po to jis būtų atmestas plenarnėje sesijoje. Tikrai to nenorime. Ir turime gerbti savo piliečių norus. Ir dėl to mes prašome atidėti balsavimą e, trim savaitėm. Dėkui, ponė Garcija Perec. Dėkui, pirmininkė. Aš suprantu koks svarbus šis pranešimas. Suprantu, kad yra problemų. Jos iškilo EPP frakcijoje, kai buvo gauta informacija apie dėrybų procesą ir kompromisą jei iš tiesų visas komitetas nori susitarti dėl šio pranešimo plenarinėje sesijoje, tai turime suprasti, kad daugelis žmonių laukia balsavimo šiuo klausimu ir jei mes nebalsuosime, pagalvokime, kokį signalą pasiūsime dėl šios piliečių iniciatyvos. Jei visi įsipareigotų, tai mes galėtume tada patvirtinti šį pranešimą ir, ir galėti ir, ir numatyti tolesnės diskusijas. Jei neturime kitų komentarų, tai prašom dar ponę Konečną. Dėkoju, pirmininkė, trumpai. norėčiau pritarti pranešėjai. Jinai metus laiko skyrė šiam darbui, praktiškai metus laiko skyrė šiam darbui ir daugelis žmonių laukia parlamento veiksmų, klausia, kada tas um, pranešimas bus patvirtintas Galbūt čia buvo problemų per dėrybas, kai kas susirgo, kai kas ne visuomet juose dalyvavo, bet mes nebeturime laiko. Mes jau pakankamai ilgai dirbame su šią temą ir turime gerbti tuos, kurie laukia už parlamento sienų, kad parlamentas pritartų šiai piliečių iniciatyvai ir mes turime uh, parodyti, kad Europos parlamentas rūpinasi žmonėmis ir pritarė jų iniciatyvoms. Taigi labai prašau nenukelti balsavimo. Nebūtų tiesiog teisinga nukelti tą balsavimą. Jei EPP norėjo, kad būtų nukeltas balsavimas, tai ne šiandien, ne vakar turėjo tą pasakyti, o anksčiau. Taigi, kolegos, balsuokime e, dėl šio pranešimo. Ekaut. Dėkui, pirmininkė. Argumentai yra svarbus. Alde frakcija EPP e frakcija išsakė aiškius argumentus ir mes turėtume atidėti balsavimą, nes nenorime, kad šis pranešimas būtų patvirtintas Envi komitete, o po to atmestas plenarinėje sesijoje. Jei norime rimtai žiūrėti į Europos piliečių iniciatyvą, turime atidėti balsavimą. Trijų savaičių atidėjimas tikrai nieko nereiškia, turint galvoje, kad jau dirbame pakankamai ilgai. Dėkui. Išklausėme du už du prieš, o dabar e, dar vienas kolega. Matijas, mes, sako pirmininkas, baigiame diskusijas. Matijas, aš turiu kitą pasiūlymą. Padarykime dviejų minučių pertrauką, kad pranešėjas ir, šešė, pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai galėtų apsitarti ir tada galėsime priimti sprendimą. Want, okay, for... Gerai. Gerai, dvi minutės pasitarkite, o po to balsuosime, ar balsuoti ar ne. Dear colleagues. Mėly kolegos, dabar kviečiu visus e, sugrįžti į vietas. Mėly kolegos, Kągi, pradėkime. Dabar turime balsuoti dėl prašymo atidėti balsavimą. Kalba eina apie iniciatyvą Teisė į vandenį. Balsuosime elektroniškai. Kas už palaiko prašymą balsuoja už, kas pasako prieš atidėjimą, tai balsuoja ne. Mes už ką dabar balsuojame, Tai balsuojame, kas už atidėjimą, kas palaiko siūlymą atidėti balsavimą, o kas e, tam prieštarauja, tada spaudžia ne. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Nebus atidedamas balsavimas. Mačiau tokių variantų ir anksčiau. Kągi, pradėsime balsavimą, balsuojame tuo met. Okay. okay, we can start with... Uh... Pradedame balsavimą. Pirmiausia, balsuosime dėl naujų maisto produktų. Pirmo susitarimo Simo svarstymo sutarimas su taryba. Pradame balsuoti. Pradame balsuoti dėl naujų maisto produktų. Everybody had voted. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar perėsime prie kazeinu. Šiuo atveju vėlgi yra tik vienas balsavimas. Pirmojo svarstymo susitarimas su taryba dėl kazeinų balsuojame. Vienu iš žaliųjų frakcijos balsuoja per daug. Ar visi jau balsavote? Balsavimas tuomet yra baigiamas. Patvirtinta. Dėkoju pranešėjai. Ir pranešėjas dėkoju. So, simple battle is finished. Taigi, paprasti balsavimai jau baigti, dabar perėsime prie sudėtingesnio Right to Water iniciatyvos. Pone Boilan, ačiū pirmininkė, aš norėčiau dar kartą pasakyčiau, kad, pasakysiu, kad balsuoja, prašysime, prašysime balsuoti varnių balsavimo dėl visų kompromisinių pakeitimų elektroniniu būdu. Taip, yra prašymas balsuoti vardiniu balsavimu dėl kompromisinių pakeitimų. Taigi mes balsuosime, aišku, elektroniškai dėl visų vardinių balsavimų. Kas pritarė tam, kad būtų balsuojama vardiniu balsavimu, balsuokite už. Kas prieš tai, kad būtų balsuojama vardiniu balsavimu, balsuokite ne. Prašau. Ar visi jau balsavote? Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Taip, bus balsuojama vardinių balsavimų dėl kompromisinių pakeitimų, kaip prašė pranešėja. Kągi, pirmasis kompromisas. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 31 pakeitimas, salvinė autorė. Kas už? Keliame rankas, kas už. Nelabai matau rankų pakeltų. Kas, kas prieš tuomet? Atmesta. Susilaikė dar? Atmesta. Deve 1, peti 6, a, peti 6 B, kas už, kas prieš, atmesta. tikriname. Peti 6b. Pakeitimas, prašau. Baigiame balsuot. Patvirtinta. Tikrai sudėtinga yra atspėti, kaip jūs balsuojate, jeigu nekeliate aiškiai rankų. Peti aštuntas pakeitimas, kas už, Ačiū. Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Dvidešimt antras pakeitimas, Garcija autorė. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 35 pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname. Baigiame balsuot. Patvirtinta. 33 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę. Man atrodo, kad atmesta tikrai. Pirmąjį kartą vedu balsavimus, taigi būkite man malonesni. 34 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Neaugia. 36 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikę, tikriname. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 51 A, peti 7 nebalsuojame, peti 10 taip pat nereikia balsuoti. Dabar devintas kompromisas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau 45 pakeitimas. Na fronte pedičinė autoriai, kas už, kas prieš. Atmesta. Peti 17, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Peti 1b pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Peti 3, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Dešimtas kompromisas, tarnis balsavimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Ar ne? Ar dabar jau visi balsavo? Dabar baigiame balsuot. Patvirtinta. 54 pakeitimas, sako pirmininkas. Ne. 14 kompromisas, varnis balsavimas, prašau. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Penkiasdešimt ketvirtas salvinį pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 55 pakeitimas, čia yra dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tikriname. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Penkiasdešimt septintas kaputo pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 58 kaputo, vėlgi, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 59 atsimtas, Dabar 62 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 61 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 60 kas už. 60 pakeitimas. Kas prieš. Susilaikę. Ta pati balsų dauguma patvirtinta. 63. Ne, dėl jo nebalsuojame. 64. Kas už. Kas prieš. Susilaikę Tikriname. Baigiame balsuot. Patvirtinta. 13 kompromisas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Vienuoliktas kompromisas, vardinis balsavimas, prašau. Baigiame balsuot. Patvirtinta. Toliau 73 pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikę, tikriname. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Peti 18 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 80. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 81. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 82. Su žodiniu pakeitimu. Ar nieks neprieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne. Tuomet balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Peti 12b, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 12 kompromisas, partinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 93 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 94 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tikriname. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 16 kompromisas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 9.3. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Šeštas kompromisas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas, patvirtinta. 97. Garcia Perės pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 98, kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Šimtasis, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname, nes klodas kažkaip susimaišė. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 101. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 59. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, peti 11, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 102, Gerling, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 103, turmes, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Peti 16, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Kom, antras kompromisas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 105, kas už, kas, 105, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 106, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Peti 20a. Tikriname 106. Prašau, balsuojam. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Peti 20a. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, patvirtinta. Peti 22. Kas už? kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 122 kaputo, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Trečias kompromisas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 127 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 137 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Puiku, tikriname. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 139. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Peti 20b. Kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Septintas kompromisas, vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Peti ketvirtas, kas už, kas prieš susilaikę, atmesta. Tikriname. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Reikia aiškiau kelti rankas, sako pirmininkas. Antraip labai sunku nuspėti. 148. Varija pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 149 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 150 kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 151. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Tikriname. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Peti 19. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Peti 15, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Gerai, tikriname. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Aštuntas kompromisas, tarpinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 162 Girling. Atsiprašau, sako pirmininkas, dabar dar prieš tai 15 kompromisas, vardinis balsavimas. Prašau. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 162, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 163, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 165. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Peti 23. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Peti 14. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 167 Girling, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 173 kas už, 173 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 171 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 170 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 168 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 172 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 169 atkanta automatiškai. Dabar 174. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 175. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 176. Kas už. Patvirtintas. 175 yra patvirtintas. 176. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 177. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 178. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 180. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. 181. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 179. Kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 183. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tada periname prie peti 21. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Peti 24. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Peti 25, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tikriname. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 197 Garling. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 198 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 199 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dušimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tikriname. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 201. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 203. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 202. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 205. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 206. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 207 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 213 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 214 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 526 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Deve 16 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 222 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Deve 8 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Penktas kompromisas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 230 Boilan, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 232 ir 90 identiški, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 911, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Peti penktas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 233 Grolin, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 234 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 235 kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. Baigiam balsuot. Patvirtinta. 9.5. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 236. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 237. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 239. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 247, 241. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 99 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 244, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 245, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. De... Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 9.12. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 9.14. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 9.17. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 246. Kas už, kas prieš susilaikė tikriname. E, baigiame balsuoti. Patvirtintas. 247 su žodiniu pakeitimu. Ar yra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Ne. Čia dvi dalys yra tada. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Antroji dalis, Dabar dėl antros dalies balsuoti nereikia. 248 su žodiniu pakeitimu. Niekas neprieštarauja jam. Kągi kas už, kas prieš susilaikę patvirtina. 249 kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 251 kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 9 ketvirtas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 253, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar aiškinamosios dalys, pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, penktas pakeitimas, kas už. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. DVB, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. DVC, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, DVD, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, DVE, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, DVG, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, DVH, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, DVI, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, DVJ, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. DVL, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šešioliktas pakeitimas, Garlen, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. Baigiam balsuot, atmetama šis pakeitimas. 17 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tikriname. 17 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 13 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę. Jis atkanta automatiškai teisingai. Devynioliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 20. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 27. Pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Ar jūs prašėte? Ne, galime tęsti? Gerai, tada periname iškart prie galutinio balsavimo, balsavimas elektroninis. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. If you want to leave, please speed up. Jei norite išėti iš salės, prašau tai padaryti sparčiai, kad likusieji galėtų di toliau dirbti. Colleagues, we, will, we, we have to continue with, with agenda. So please. Mėly kolegos, toliau turime dirbti pagal darbo atverkę, taigi kas turite išeiti, prašau, tai padaryti iš karto. So despite the, the, the chats among you, we will continue. Nežiūrint pokalbių tarpusavėje vykstančių tarp kolegų, vis tiek mes turime kalbėti apie e, transporto priemonių iš taršos išlakų mažinimo. Yra kolegos Des pranešimas. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kollegen. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, iš toma Homer, mūsų būsio kolegos, pervėm šį klausimą ir noriu štai ką jums pasakyti. Man atrodo, galvojant apie kelių transporto priemonių išmetamų teršalų situaciją, yra atitinkami reglamentai čia taikomi ir reikia palaukti, kol bus pateiktas pakeitimo tekstas ir tik tada priimti jau galutinį sprendimą, nes priešingų atveju klausimas dėl azoto oksido negalės būti nuspręstas. Mm. Visų pirma, reikia pasakyti, kad e, tai bus pagrindas, kurį turėsime naudoti tolesniems e, sprendimams e, rugsėjo mėnesį. Ir galvojant apie tą paminėtą mm, aspektą kaip metano ribos ir toliau tie argumentai, kurie yra pateikti, reikia pasakyti, kad mm, metano išlakos viršyje ribas anglies dvideginiui ir azoto dvideginiui. Nėra čia jokio reikalo dėrėtis to klausimu, kadangi visoms, visiems išmetamų teršalų kiekiams yra maksimali riba nustatyta bendrai. Be to reikia pasakyti, kad reikia pakoreguoti ribas kitiems teršalams. Tų E, e, kitų teršalų ribų nustatymas gali būti padarytas tik tai laikantis tinkamos procedūros. Iš esmės šešėliniai pranešėjai irgi remia tą mintį. Praktinis pasiūlymas iš komisijos dar nėra pateiktas. Be to reikia pasakyti, kad turėsime išbraukti arba padidinti esamas ribas mm, anglės dviginiui ir azoto dvideginį, nes tai reikia sėti su kitomis ribomis, kurios yra nustato, nustatytos kitose teisės aktuose, kurie galioja kitoms transporto priemonėms. Taigi, tam, kad nebūtų tokios situacijos, kad nebus visiškai jokios ribos metanui, reikia kažką padaryti dėl to. Atsižvelgus į anksčiau vykusias diskusijas, reikia pasakyti, kad reikės atsidėti tą darbą iki 2020 metų, kad tik tada bus tas ribos peržiūrėtas, tai mes negalime su tuo sutikti, kad tiek ilgai reikės laukti, nes tai, yra, tai sukuria bai, didžiulį netikrumą šiam ūkio sektoriui. Kalbant apie angliavandenilių ribas, e, CO2 ir NO2 ribas, reikia paminėti 115 reglamentą. Mes turime vadovautis juo galvodami apie ribų nustatymą. Turi būti nusakytos maksimalios ribos, kurios būtų privalomos, o ne taip, kad e, taikai tai tą, ką nori. Um, nes ne, ne viskas atitinka mūsų tikslus. Mes turime spręsti klausimą dėl metano ir turime padaryti tai, taip pat reikalingas korekcijas dėl CO2 ribos. Jei bandysime keisti visą tai, tai įsitrauksime į um, tuščias politinės diskusijas, kurios bus labai karštos. Po 2020 metų teks vėl, tai tas klausimas vėl turės sugrįžti į komisijos darbo atverkę, kadangi uh, CO2 yra dujos išmetamos dėgymo procese, variklio dėgymo procese ir uh, šiam ūkio sektoriu didelių problemų dėl to neturėtų kilti. Turiu omenyje automobilių pramonę, motociklų pramonę. Galvojant apie taikymos ryties išplėtimą, plitimo, kad galvojant apie, kad transporto priemonių masė būtų padidinta iki 7,5 tonų, tai e, vėlgi galime apie tai kalbėti su šešėliniais pranešėjais. Ir vakar e, su, su ponu Lavija, su pirmininku apie tai kalbėjomės ir aš manau, kad balsavimą reikia atidėti iki rugsėjo, nes e, reikia dar daug laiko skirti diskusijom šio klausimu, nes klausimai tikrai yra labai techniniai, kaip jūs jau ir pastebėjote. Aš būčiau tikrai labai dėkingas, jeigu galėtumėm mm, atidėti tą balsavimą, nes net, neturim leistis kad mus spaustų, kad mes turėtumėm skubėti. Geriau atidėti tai iki rugsėjo, mes tada gautumėm ir iš komisijos reikalingą informaciją, tada viską galėtumėm suderinti. Tai aš tikrai labai prašau jūsų palaikymo. Mes tikrai čia nereiškia, kad prarasime laiką, jeigu atidėsime šį klausimą iki rugsėjo ir vis tiek dar suspėsime tą klausimą patvirtinti plenarnėje sesijoje iki metų pabaigos. Ačiū pranešėjai, o dabar šešėliams pranešėjams žodis Marija. Thanks a lot, Chair, and let me start by reacting to some things that the Ačiū pirmininkė, aš noriu sureaguoti į tai, ką pasakė um, pranešėjas. Pranešėjas sako, kad jis um, yra pasiryžęs siekti kompromiso įvairiais klausimais. Dėje mm, nepritariu jo optimizmui, galvojant apie um, e, išlakas uh, skaičiuojamas pagal realų vairavimo išlakų kiekį. E, neturime jokių garantijų, kad iš tikrųjų rugsėjai jau turėsime kažką ir aš nerimauju štai dėl ko. Neturime nieko, su kuo galėtumėm e, realų skirtumą padaryti. Ir jeigu mes turėtumėm garantiją, kad tos realaus vairavimo emisijos, jau, dėl tų realaus vairavimo emisijų kažką turėsime rugsėti, tada galėtumėm atidėti, bet aš bijau, kad bus atidėtas tas klausimas to, tokiam ilgam laikui, kad mes realiai paskui padarysime kažką tokio, kas prieštaraus mūsų pirminiam tikslui. Tai aš tiesiog norėjau išsakyti tokį susirūpinimą, norėjau pasidalyti savo susirūpinusių komitentų. Mes tikrai neturime tokių garantijų, kad realiai turėsime iki rugsėjo mėnesio jau uh, uh, išlakas pagal realų vairavimą. Uh, mes jau tikėjomės, kad turėsime realaus vairavimo išlakas anksčiau, bet neįvyko taip. Antras dalykas, į ką aš noriu sutelkti dėmesį, kas mano manimo yra esminis klausimas, šio, šio atveju tai būtų skaitikliai, mm, metanas, atsiprašau, metanas yra. E, yra šiltnamio efektą sukūrinčios dujos, bet nėra e, tiesiogiai žalinga žmonių um, sveikatai ir yra siūloma neįtraukti metano į maksimalias ribas, bet tuo metu šios šiltnamio efektą kūrenčios dujos galėtų būti išmetamos neribotai, jeigu būtų jos neįtrauktos į mm, ter, teršalų kiekius, tai paskui nebūtų visos informacijos vartotojams ir socialdemokratai pateikė pakeitimą. Mes norime, kad metano metanas būtų paverstas į CO2 ekvivalentą ir mes turime CO2 reglamentus taip pat ir laikotarpį po 2010 metų. Mes galvojam, kad ir iki to laiko būtina atlikti um, detalę uh, poveikio įvertinimo studiją, kad būtų galima įvertinti, kiek įgyvendinimas yra tas mm, tokia nuostata. Taip pat dėl THC, dėl uh, bendro glevandenilių kiekio mes galvojame, kad reikia galvoti apie ribas ar jų paderinimą tai yra būtina dėl direktyvos, dėl šio teisės akto ir reikalinga įprasnė teisės e, aktų leidybos procedūra. Toliau mažinimai e, MOX ir e, iš, tai būtina užtikrinti, kad būtų galima įvykdyti e, oro kokybės reikalavimus ir nacionalinės ribas. Ir taip pat dėl NO2, jeigu būtų nustatyta maksimali riba, tai padėtų siekti užsibrieštų tikslų. Be to, išlakų riba NO2 taip pat turėtų būti nustatoma pagal įprasnę teisėkūrinę procedūrą. Mes dėl teikiame tokius pakeitimus ir mes e, akcentuojame tai, kad reikalinga e, poveikio įvertinimo studija, kad būtų galima įvertinti NO2 um, ribojimo um, galima naudą ir gyvendinamumą. Mes taip pat galvojame, kad Euro 5 um, mm, lygiai angliavandeniliams uh, e, nėra pasiekta jokio, jokio, mm, jokios pažangos to klausimui ir dėl euro 6, dėl NO 2 nėra padaryta, NOX nėra padaryta jokios pažangos. Mes galvojame, kad visų pirma reikia atlikti detalę poveikio įvertinimo um, e, studiją dėl, ne vien tik tai dėl um, azoto oksido ir dioksido, bet ir dėl kitų angliavandenilių. Toliau kitas dalykas um, dėl to, ką pasakė pranešėjas dėl maksimalių ribų. Mes remiame e, tai, kad uh, labai svarbu yra numatyti daugiau uh, lankstumo tipo patvirtinimui uh, transporto priemonių platformoms, kad, kad būtų galima įtraukti ir lengvus, ir sunkias svorius e, automobilius, transporto priemonės, bet šiame kontekste mes remiame komisijos pasiūlymą, kad būtų maksimali riba būtų pasdidinta iki 5000 kg, bet negalime paremti tų pakeitimų, kurie nori dar lankstumą išplėsti iki 7,5 tonų. Penktas punktas. Dabar dėl um, privalomų variklio uh, skaitiklių kūro suvartojimui matuoti. Uh, ir taip pat dėl um, pavaros perjungimo e, indikatorių, kas yra pasakyta, kad, mes, nu, kad būtų skatinamas efektyvus vairavimo elgesys, mes galvojame, kad ieškoti reikia visokių alternatyvų. Um, akivaizdu, kad vairuotojai nežino, kaip būtų galima um, ekologiškiau vairuoti, um, palankiau aplinkai vairuoti ir tie rodikli, e, indikatoriai ir skaitikliai būtų gera, geras variantas. Mes galvojame, kad 2-3 procentais būtų galima sumažinti mažinti kūro suvartojimą, jeigu būtų kūro suvartojimo skaitikliai ir pavarų perjungimo indikatoriai integruoti abu kartu mm, automobilėje. Yra skaičiuojama, kad um, iki 1 procento būtų suvartojimas labai mažomis kainomis uh, padarius uh, pakeitimus. Na ir galiausiai paskutinis dalykas - realaus vairavimo išlakos. Mes pateikėme socialdemokratų pakeitimą, kur sakome, kad bandymo ciklai turėtų būti tokie, kad jie atspindėtų realias vairavimo sąlygas, Ir mes galvojame, kad tikrinimo procedūros, um, kurios yra pagrindas EC tipo patvirtinimui ir taisyklių um, nustatymui, turi būti um, tokios, kad atitiktų realų vairavimą. Ačiū. Dorman, please, for... ECR vardu. er, at øh, vi er øh, godt på vej øh, med, at, ligesom at, øh, med den her regulering at fjerne. Ačiū, man atrodo, mes einame kel, gerų kelių su šiuo reglamentu. Siekiame mažinti administracinę naštą gamintojams. Man atrodo, šis pranešimas ir pakeitimai, kuriuos mes remiame, um, pagerins lankstumą uh, transporto priemonių gamintojams mes norime, kad būtų viena automobilių transporto priemonių tvirtinimo procedūra. Ir taip, galvojant apie masę 5000 mm, ar ne kilogramų, čia mes galvome, kad reikia pakankamų lankstumo ir žinoma, reikia mm, vengti to, kad gamybos kaštai išauktų. Be to, mm, komisijos pasiūlymui turi būti taikoma bendro sprendimo prieimimo procedūra, o ne deleguotų aktų procedūra. Mes turėtumėm turėti daugiau galių, o komisija mažiau. Ir galvojame apie poveikį to, kad metanas būtų įvardintas kaip šesd. Gali dėl to kilti sunkumų, kai eina kalba apie transporto priemonės, kur kuras yra naudojamas natūralesnių formų. Taip pat kaip jau minėjau, reikėtų atsakyti deleguotų aktų ir būtina be to, reikia, be to atsižvelgti į NO2 išlakas. Ir čia paminėčiau pakeitimą dėl vandenilių paremtų variklių naudojimo ir taip pat kalbėčiau apie pavaros sąjungimo indikatorių tokie renginiai, tokios priemonės duotų daug naudos. Vandenilis, aišku, galbūt sukeltų papildomų išlaidų, bet jis turėtų ir papildomos naudos. Dabar galvojant apie gan ribotą naudą aplinkai, palyginti su tais papildomais sunkumais, kurie būtų sukurti gamintams, čia mes galvojame, kad būtina atidžiau pažiūrėti į tikrinimą, testavimą. Na, aš manau, jeigu šį klausimą svarstytumėm rugsėjo mėnesį, galėtumėm parengti geresnį teisės aktą ir vėliau galėtumėm užtikrinti geresnį darbą, bet ar gausime kokį indėlį, ar gausime kokį dokumentą iki rugsėjo, čia jau kitas klausimas. Mis Maisner. Ačiū. Toliau ponia Meisner, Alde vardu. Yes, I'm, uh, actually, I'm, I'm good. Ačiū. Aš Kalbėsiu Nils Torbas e, vardu, jis yra mūsų šešėlinis, bet negalėjo dalyvauti posėdėje. Aš ir savo dar keletą pastabų um, pridursiu kaip transporto komiteto norėjau. Taigi visų pirma, perskaitysiu, noriu padėkoti pranešėjai, šešėliniams pranešėjams, visiems kolegoms už atliktą gerą darbą iki šiol. Pasiūlymas dėl um, kelių transporto priemonių išmetamų taršų kiekio mažinimo e, svarstamas jau kurį laikas, jau yra pateikta apie 120 pakeitimų. Bendrai, kaip jau sakiau anksčiau, mes sveikiname pranešimą ir vertiname mm, jo pliusus. Oro tarša yra labai rimta problema Europoje. Tad labai svarbu, kad bandytumėm spręsti tą klausimą įvairiais frontais. Kelių transporto priemonės vaidina labai svarbu vaidmenį oro kokybės rytėje, ypač urbanistinėse zonose, todėl o, reikia nepamiršti to. Technologijos sparčiai juda į priekį ir neturėtumėm palikti mūsų e, teisės aktų ir politikos e, nuo šalyje, kad vėluotų tai. E, mes turime visapusiškai pažiūrėti į šį klausimą, kad būtų tai sąžininga ir gamintojams ir kad mūsų mm, vykdoma politika neprieštarautų mūsų tikslams. Pagrindinis dalykas, kas mums rūpi ir tai atitinka kitų frakcijų poziciją iš esmės, tai yra tai, kad deleguoti aktai yra įtraukiami, tais lausim, numatomi tais klausimais, klausimais, kurie yra nepaprastai svarbus. Pavyzdžiui, CO2 ekvivalentų numatymas, NO2 um, nu, įtraukimas. Tokiais klausimais mes norėtumėm visapusiškos poveikio vertimo studijos ir mes turėtumėm galvoti apie gyvenimo tolesnį etapą ir neturėtumėm komisijai palikti visiškos laisvės šiais klausimais, spręsti tos klausimus. Aš kiek žinau iš savo ruoštų, um, NOX ribos egzistuoja. Mm, NO2, kurie atsiranda iš NOX, yra iš tikrųjų toks variantas ir yra tos ribos. Tai galėtume, aišku, apie tai dar plačiau padiskutuoti. E, toliau skaitau. E, šio pasiūlymo tikslas yra mažinti žalingą e, taršą iš kelių transporto eismo ir mes tikime demokratiją biurokratinė ir skaidrė procedūra, kai būtų pritaikomai prastinė teisė, kur neprocedūra mūsų manimų, tai yra tinkamiausias variantas, kad nebūtų mažinamas užbojų lygis. Mes galvojame, kad tai yra puikus pagrindas tolesniems diskusijoms ar frakcijų ir linkiu pranešėjų, šešėliams pranešėjams geriausios kloties. O dabar dar norėčiau nuo savęs pridurti du dalykus. Visų pirma, sutinku dėl, dėl to, kad reikėtų atidėti mūsų darbą. Kaip ir Aldė sakė, kad mes kol kas nieko nenuspręsime, reikia palaukti, kol komisija pateiks savo dokumentą. Negali mm, nuspręsti kažko, kol dar neturi nieko pateikto iš komisijos pusės. Uh, Toliau dėl uh, kūro suvartojimo skaitiklių. Dauguma automobilių jau ir dabar turi tokius skaitiklius uh, įrengtus. Tai aš norėčiau transporto komiteto linijos laikytis. Ten yra dauguma, kuri pasisako štai, kad tai būtų savanoriškas variantas, būtų galima palikti tai, um, aišku, kaip pasirinkimą gautiniam vartotojui, nes tai, aišku, yra akivaizdus. Um, konkurencinis pranašumas. Tai tiek būtų. Ačiū. Dėkoju, nematau guoja e šešėlinio, žaliųjų šešėlinis pranešėjas, kolega jį pakeičia. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš pakeičiu Keith Taylor, jis negalėjo dėja atvykti ir pabandysiu jo žodžius perduoti noriu pasakyti pranešėjų, kad mes labai kritiškai žiūrim į šį pasiūlymą. Čia kalbama apie kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų mažinimą, bet manau, kad pranešimas neapima šios temos, tik e, siūlomas didesnis lankstumas. Bet komisijos pasiūlymas visiškai kaip ir nesumažins kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekis. Mes norėtume, kad siūlomas komisijos reglamento pasiūlymas iš tiesų mažintų teršalus. Priešingų atveju mes atmesime jį. Ir mum čia svarbiausi dalykai, nuo kurių priklausys, ar mes pritarsime šiam pasiūlymui ar ne, tai Pirmiausia, kad reikia, kad privalomai būtų sunaudoto kūro ir pavarų keitimo indikatorių e, naudojimas, kad tas dalykas būtų privalomas. Komisija dažnai sako, kad norint geresnio reglamentavimo reikia atlikti poveikio vertinimą ir man keista, kad komisija to nesilaiko, nes šis pasiūlymas neturi poveikio vertinimo. Galbūt pramonės atstovai pasisako prieš tokį poveikio vertinimą, bet, po, e, e, bet komisija, yra poveikio vertinimas, bet komisijas šiuo pasiūlymu to poveikio vertinimu nesiremia. O poveikio vertinime aiškiai sakoma, kad norint mažinti išmetamų teršalų kiekį, reikia privalomų sunaudoto kūro mm, ir pavarų keitimo. Uh matuoklių. O kitas klausimas, kuris mums yra svarbus, tai mes norime, kad balsavimas būtų nukeltas, nes e, tai yra susiję su uh, realiai nuvažiuoto um, atstumo uh, matavimu ir masės ir automobilių masės ryšio su išmetamaisiais e, teršalais ir sunkiesiems automobiliams tas jau yra numatytas, bet lengviesiems ne. Ir jei mes neturėsime mm, kaip pamatuoti realiai vairuojamų automobilių, realiai važiuojančių automobilių teršalų, tai šis pasiūlymas praranda prasme. Norime, kad visa tai būtų nukelta iki rugsėjo, bet net nežinom, ar šis klausimas, ar dėl šio klausimo bus apsispręsta rugsėjį. Taigi mes norime, kad būtų pirmiausia priimtas sprendimas dėl tų e, teršalų matavimo testų realiai automobiliam važiuojant. Dabar mes pasisakom prieš išimti e, automobiliams, kurie varomi dujomis, kad jų metano išmetimai nebūtų registruojami. Toliau mes E, kritiškai žiūrime į kai kuriuos deleguotusius aktus, kurie yra siūlomi, nes jie siūlomi ne techniniams dalykams, o yra politiniai. Ir ypač tai liečia išmetamųjų teršalų ribų nustatymą. Tas turėtų būti daroma įprastinė procedūra, o ne per deleguotusius aktus. Ir mes nepritarėme, kad būtų nustatyta atskira azoto dvideginio ribinė vertė nes e, azoto dvideginis išmetamas derinėje su kitais išmetalais e, ir dėl to šiuo klausimu pritarėme e, gaziną. Aš žinau, Matijas, kad, kad tu galbūt šiek tiek irgi nerimauji dėl šio klausimo, bet kaip jau minėjau, e, turėtume į reglamento taikymo sritį įtraukti e, tas, e, tuos išmetiamus realiai fiksuojamus automobiliams važiuojant ir taip pat labai svarbu, kad būtų įtraukta sunaudoto kūro ir pavarų keitimo matuokliai. Dėkuoju. Evi, dėkoju. Mes pritarėme tam, kad metanas patektų į tų visų išmetamų angliavandenilių skaičiavimą. O naujų ribų nustatymas turi būti paremtas poveikio vertinimu. Mes pritarėme tam, kad būtų numatytos naujos ribinės vertės azoto oksidam, nes jie turi neigiamą poveikį žmogaus veikatai. Tas yra įrodyta, Europos aplinkos agentūra yra paskelbusi tokius duomenis. Turime e, realiomis sąlygomis realaus vairavimo sąlygomis vertinti išmetamųjų teršalų kiekius ir nepritarėme tam, kad tos ribinės vertės būtų nustatomos per deleguotusius aktus, nes tai nėra nedideli reglamento pakeitimai. Manau, kad vienintelis variantas komisijai tai yra parengti naują reglamento pasiūlymą remiantis E, poveikio vertinimų ir e, visus pakeitimus daryti laikantis įprastinės procedūros. Dėkui. Dabar galimybė kolegom pasisakyti. Matijas. Ačiū. Euro 5, euro 6. Viskas buvo pradėta prieš dešimt metų, kiek aš atsimenu. Ir mane tai labai domina. Aš norėčiau paklausti pranešėjo dėl euro 5 ir euro 6. Mes numatėme specialius reglamentus socialinėse srityse ir panašiai. Taigi, gal galėčiau paklausti pranešėjo šešėlinių pranešėjų, ar jie galėtų pritarti tam, kas atspindėtų ankstesnių teisės aktų dvasę, nes labai svarbu numatyti čia, čia tas išlygas. Ir bendrai kalbant, kalbant apie testavimo ciklą. Mes apsunk, apsunkiname automobilių gamintojus ir taip, ir visi tie automatiniai dalykai tikrai labai įdomu tai, ką jie daro ir visa tai yra legalu, taigi mums, mano manimu, galiausiai reikia tokio pasaulinio testavimo ciklo. Bet aš jau dešimt metų dirbu šioje srityje, kaip minėjau, ir čia kalbame apie dabar rugsėjo mėnesį, bet kaip sakiau, dešimt metų juk viskas vyksta. Ir jūs minėjote 17, 19, 21 metų rugsėjį nelabai supratau. Taigi, aš manau, kad mes turėtumėme tiesiog toliau eiti tuo pasirinktų keliu ir šį beitą pakoreguoti jau proceso eigoje, nes viskas vyksta nusekliai, kaip buvo pasakyta, ir mes laukiame, kad kažkas čia gali blogo atsitikti. Kažin ar galime daryti tai, ką darėme dešimt metų šiame parlamente, atsižvelgiant į veikiančius teisės aktus ir taip pat uh, jeigu jūs e, atsižvelgtumėte į mano siūlymą numatyti išlygą socialiniai reikmėm naudojamas transporto priemonės. Ir taip pat, kad ne, nes, nesukurtumėme per dėm didelės naštos smulkiam verslui. Ačiū ponia Lukaševska, kuri transporto komitete rengia nuomonę apie tai. Ačiū ponia pirmininkė. Ačiū už galimybę pasisakyti. Aš atėjau į šį komitetą, kad <clears throat> pasisakyčiau transporto komiteto vardu. Labai techninio pobūdžio yra šis klausimas. Mes susitikome su ekspertais, komisijos atstovais, su visais interesuotais asmenimis, automobilių gamintojų atstovais. ir bandome kiek įmanoma suprasti, kaip šis komisijos pasiūlymas paveiks ne tik oro kokybę, bet taip pat ir automobilių rinką ir taip pat, taip pat bendrai automobilių gamybą ateityje. Stambiausi teršėjai miestuose, oro teršėjai, yra keleiviniai automobiliai. Taip pat žinome, kad labiausiai teršintys automobiliai yra dizelinio variklio automobiliai. Prieš keletą metų mes manėme, kad dizeliniai automobiliai, dizelių varomi automobiliai bus geriausi automobiliai, turint omenyje oro kokybę, bet dėja pasirodė, kad tai netiesa. Ir bet kuriuo atveju dabar turime šį komisijos pasiūlymą dėl amoniako emisijų, kitų emisijų ir dabar kyla klausimas, ar benzino e, varikliai geresni, ar suskystintų dujų varikliai, ar panašiai, kurie teršia mažiausiai, reikia ieškoti kitų variantų. Taigi diskusijos tikrai nėra lengvos diskusijos su šešėliniais pranešėjais ir kitais komitetų atstovais ir diskusijos nelengvos ir aplinkosaugos komitete, nes klausimas kontroversiškas. Yra nemažai abejonių, kalbant apie ribinės vertes dėl NO2, anglių ekvivalento, ir komisija pateikusi ir rekomendacijas, bet ten tikrai daug yra labai kontroversiškų dalykų ir deleguotojų aktų ir praeitą kartą mums pavyko pasiekti neblogų kompromisų visais tais klausimais. Ir aš tikiuosi, kad čia Envi komitete jūs taip pat sugebėsite pritarti ir mūsų nuomoniai, nes mes siekiame čia iš principo dviejopo tikslo. Pirmiausia, sumažinti CO2 emisijas ir mes taip pat norime patikrinti, kiek tai paveiks automobilių pramonę, gamintojus ir bendrai užimtumo situaciją. Aš linkiu pranešėjai, pranešėjai visokio pasiekmės jos darbe. Ir, aišku, laiko klausimas irgi yra labai svarbus. Ir taip pat turint omenyje, kad yra daug išlygų ir abejonių. Dėl to galbūt reiktų atidėti klausimą rudeniui. Pažiūrėsime, ar bus įmanoma tą padaryti. Ponas Benson. Ačiū pirmininkė. Norėjau pasakyti, nes e, tai yra labai aktuolus teisės aktas. Aš kaip išėlinis pranešėjas e, dalyvauju rengiant pranešimą dėl nacionalinių emisijų kvotų sistemų, nacionalinės emisijų kvotų sistemos ir reiks suderinti šį teisės aktą su šiuo teisės aktu, jeigu na, tas pirminis teisės aktas nebus pakankamai griežtas. Taigi aš norėčiau paremti ponios daly išsakytus komentarus ir pono grotę pastabas. Jeigu norime pasirūpinti, kad egzistuotų realaus vairavimo standartai, žinome, kad yra sudėtinga, nes Euro 6 22 procentais viršyje leidžiamas NOX viršutinės ribas. Ir tai yra veikiantis, egzistuojantis standartas, taigi tai yra labai svarbu, kad viską padarytumėme teisingai. Tačiau jeigu mes rizikuojame tuo, kad paliksime kitiems tai įdėkti ir nenumatysime aiškios datos, tuomet bijau, kad viskas už, užsivilkins, užsitęs ir e, per tą laiką tikrai turime išspręstas problemas ir labai svarbu, kad realaus vairavimo sąlygos būtų atspindėtos testavimo cikluose kuo galima greičiau, bet negalime pasikliauti, kad tą padarys kiti. Turime būti mes atsakingi už tai, kad būtų daromas spaudimas ir kad tai realiai vyktų. Ir aš manau, kad ypatingai svarbu atsižvelgti į kai kurių tų transporto priemonių, ypatingai dizelinių transporto priemonių efektyvumą miestuose, kai kalbame apie tai, kad dažnai stabdomas ir pradedama važiuoti iš naujo ir dėl to kyla tikrai nemažai problemų. Tai yra tie klausimai, tos problemos, kurioms išspręsti negalime nenumatyti datų, nes tada viskas užsitęs. Taigi aš norėčiau kolegų paprašyti tikrai atidžiau apie tai pamastyti ir taip pat norėčiau uh, trumpai pritarti tam, kad reikia metano nepamiršti. Tai irgi šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir oro taršiklis, nes kaip buvo minėta šiame komitete, anksčiau nėra konkrečių teisės aktų dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, būtent konkrečiai metano. Ir prekursorius yra azonas. Ir jis yra azono prekursorius. Ir tikrai E, turime nustatyti labai konkrečius e, tikslus ir dėl metano. Ačiū, dabar e, sureaguos komisija. Pone Romau. Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems ir ypatingai pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už atliktą darbą rengiant šį klausimą. Norėčiau išsakyti vieną pastabą dėl ryšio su RDE klausimu, kuris dabar yra aptarinėjamas komisijoje, komitetų lygmenių. Tiesa, kad RDE taisyklės yra labai svarbios turint omenyje bet kokį klausimą susijusį su emisijomis iš transporto priemonių. Ir žinoma, kad visuomet bus ryšys su RDE, tačiau, tačiau tai, kaip pažymėjo kai kurie komiteto nariai, gali sukelti daugiau problemų nei dabar yra bandoma išspręsti. tiesa, kad tam tikri RDE aspektai bus aptariami rugsėjai, tačiau nedaug. Jeigu jūs žinote, kas buvo komitetų lygmenių patvirtinta neseniai, tai čia yra keli žingsniai toje procedūroje ir rugsėjais bus vienas iš tų žingsnių. Bus tam tikros ribinės sąlygos nustatytos, tikimės, kad tas padaryta bus iki rugsėjo, nors negalime būti užtikrinti, kad e, komitetas patvirtins iki rugsėjo, tikimės, kad taip įvyks. Tačiau testavimas, pavyzdžiui, tik, labai tikėtina, kad iki to laiko nebus tai nustatyta ir kad vėliau jau kitais metais tas bus padaryta ir tai bus taikoma kelis metus, niekada nepradėt galioti rugsėjo mėnesį. Taigi, kol nežinome, koks RDN ir naujų taisyklių poveikis bus, visą tai užtruks e, daug metų ir nežinau, ar mes norime laukti čia tuos metus e, kitus, e, ar patvirtinti skubiai ribinės vertės dėl NO2, azoto dvideginio pavyzdžiui, kalbant apie oro kokybę ir panašiai, ar nežinau, ar čia būtų pagrindinis mūsų siūlymas šiandieną. Ačiū diskusijoms apibendrinti pranešėjas ponas Des. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, šešėliniams pranešėjams. Dėl daug ko yra susitarta ir tikiuosi, kad, tikiuosi, kad bus didelė dauguma pritarančių Ir aš nekalbėsiu apie visas pastabas, bet gal tik tai kelis pagrindinius dalykus paminėsiu. Būtų gerai, jeigu galėtumėme. Čia nėra pramonės atstovų, bet e, jiems reikalingas e, saugumas planuojant. Pavyzdžiui, jeigu inžinerijoje numatyti, numatytos ribos dėl CO2, jie turi būti užtikrinti, kad iki 20 metų tos ribos ir nesikeis. Negalima visas, visų tų verčių keisti taip staiga, protbulinės duris viską daryti. Pramoniai reikia aiškumo ir saugumo šioje srityje. Taip pat aš pritariu tam, ką sakė kolegė Daly, būtent, kad reikia vėlesnių vertinimų ir nemanau, kad reiktų keisti ribinės vertės deleguotaisiais aktais. Delegi, deleguotieji aktai reiškia, kad parlamentas nebus įtraukiamas į sprendimų prieimimo procedūrą. Ir panašios patirties turime ir Žemės ūkio komitete. Deleguotieji aktai gerai, nes tuomet komisija privalo tarti su mumis. Taigi mes kaip parlamentas turime pasinaudoti visomis galimomis priemonėmis. Tačiau e, ribinės vertės jų nustatymas turi būti patvirtinamas bendrų sprendimo prieimimo procedūros būdu. Ir čia nebandoma nukelti visko iš rugsėjo į spalį, spalio į lapkritį. Ne, čia tiesiog e, administraciniai dalykai, yra praktiniai administraciniai dalykai, nes negalime parengti balsavimo sąrašo, balsuoti iškart kitą dieną po to. Aš rengiau balsavimo sąrašą trečią nakties savo viešbutyje, o balsavimas įvyko kitą dieną ir taip praktiškai nelabai yra įmanoma administracinė prasme, per sudėtinga tą padaryti. reikia, kad visi kolegos susipažintų su kompromisais ir tam reikia laiko iki balsavimo. Dėl to ir siūlau balsuoti rugsėjo mėnesį, nors dar ir nėra sprendimo, bet mes gal tuomet vis tiek pasilikime prie rugsėjo ir būtų prasminga mums balsuoti rugsėjai. Dabar dėl specialių transporto priemonių čia reikia surasti irgi taisyklių. Yra tam tikrų dalykų, reikia nepamiršti gamybinių kaštų, nes kalba eina apie nedidelį kiekį transporto priemonių ir turime to nepamiršti. Dabar, turintaminė, ką sakė Raineris, aš kalbėjausi su šešėliniu pranešėju, mes kalbėjome su Rusijos inžinieriais ir jie kalbėjo apie Rusijos gamtinės dujas, gamtinių dujų šaltiniais, kur yra išmetama nepaprastai daug metano, apie tai irgi turime pakalbėti, nes nėra prasmė mažinti metano išmetimo iš automobilių, kai rusai faktiškai milžiniškus kiekius metano išmeta į orą. Taigi turime viską vertinti platesnėme kontekste ir bendrai aš manau, kad einame teisingų kelių ir tikiuosi, kad mums pavyks įdėkti tinkamą politiką ir parengti gerą teisinį tekstą. Aš parengsiu kompromisus su šešėliniais pranešėjais dėl naudojimo sertifikatų. Ir vartojimo sertifikatų matau, kad skirtumas tarp realaus dujų išmetimo ir techninių sertifikatų tai yra tik tai 2-3 procentai. Aš žinau, kad nesutampa 100 procentų, bet bendrai ta tie emisijų tas emisijų išmetimas iš motorinių transporto priemonių yra labai realus ir yra mažai kainuojančių automobilių gaminamų. Aš gal su tuo laisvanorišku principu ir galėčiau sutikti, tačiau jeigu dauguma nenori tokios sistemos, tai aš tada galėčiau čia irgi daryti kompromisą. Bet kuriuo atveju aš tikiuosi, kad jums pavyks kad mums pavyks surasti racionalių kompromisų ir aš manau, kad e, galėsime tada dirbti toliau rugsėjai. Ačiū. Kitas darbo tarkės punktas, kiti klausimai. Į kitų klausimų nėra. Tai tada kitas posėdis įvyks Liepos 15-16 dienomis Briuselėje. Šiandien darbą baigėme. Ačiū visiems.